Okay, colleagues, I'm getting started very early because I know we're tight for. Kolegos, m, mm, turime pradėti, kadangi šiandien laiko turime nedaug. Komisijos narys atvykęs čia turės tik 45 minutės. Turite prieš save darbo tvarkės, taigi tie trys nariai ir aš, kurie čia esame, gal galėtume patvirtinti darbo tvarkį. Jeigu darbo tvarkė patvirtinta, tada Perikime prie klausimo bendrosios mokslinio tyrimų ir inovacijų programos Horizontas 2020 sukūrimas. Pakeitimai žodis poniai Grisbek. Euh, Dėkuoju. Aš norėčiau kaip visada padėkoti tiems, kurie rengė už tuos gerus ryšius, kuriuos mes palaikėme su susitikimo metu per pastarąjį mėnesį reikdami šitą pranešimą. Ir mes pasiekime kompromisą, manau, kad mes dabar jau sutrėmė dėl daugelio klausimų, kurie nebuvo tokie akivaizdžiai aiškus. Ir ypač dėl transporto vaidmens Europos ekonomikoje ir jo poveikio aplinkai. E, pati svarbiausia teksto e, linija visame tekste, kurį jis perskaitė, e, rezumuoja mums visiems, nors šiandien mūsų nėra labai gaustu, mūsų norą laikyti transportą kaip augančią sritį, kaip jau konkurencingą sritį ir atsižvelgiant į tvarą plėtrą. Tai yra taip pat ir priemonės siekti teritorijų sanglaudos. Mes taip pabrėžim šį aspektą ir e, taip pat e, įdarbinimą, socialinį planą, atsižvelgiant į bendruosius e, tikslus transporto srity. Ir čia mes taip pat išaiškime savo susirūpinimą saugumu. Buvo patikta apie šimtas pataisų, buvo pasiektas kompromisas dėl 80, tai buvo konsensusas. Ir neįdama į detalės, aš norėčiau pirmiausia kalbėti apie turinį. Pirma, pirma, pirma pataisa e, dėl judumo, dėl augančio judumo. Čia mes visi esame įsitikinę, kad šita E, terminologija yra geriau pritaikyta e, jų piliečių poreikiams, judumo poreikiams, ypač miestų sritise. E, toliau mes radome pusiausvyrą dėl emisijų sumažinimo, CO2 išmetilų sumažinimo ir taip pat siekiami nemanagalizuoti tų labiausiai nutolusių regionų. Ir tai leido taip pat sujungti daugelį e, pataisų, kurie e, pabrėžia transportą svarbą Europos ekonomikoje. E, tai sukurta maždaug 3, 13 milijonų darbo vietų ir tai išaugo 6 procentais BVP. Taip pat pradinis e, kompromisas tai yra 56 pataisa, kas Deverakė, kuri pabrėžė e, ekonomijos susijimą ir pramonės augimą, kad tai transportas yra esminis e, ūkio aspektas. Mes taip pat pateikėme pakeitimą prie kompromiso Taigi šitas pakeitimas, šitas 56 pakeitimas buvo mm, išbrauktas dėl trečiojo e, kompromiso, tai yra tikrai inovacijos ir tyrimai e, ir jame reikia pabrėžti, kad ir siekiama sumažinti CO2 išmetimus iki 2050 metų ir taip pat per pusę sumažinti žučių keliuose skaičių iki 2010 metų ir kai buvo patikstinta ir e, ataskaitoje taip pat buvo siekiama sumažinti žučių keliuose skaičiai iki 2050 metų. Čia buvo padarytas semantinis pakeitimas e, ne vadovauti, o pa, pa, padėti. Čia prancūziškame redaktoriuje daug ką nepa, nepakeičia, tačiau angliškoje, angliškoje redakcijoje yra pakeitimas tarp help ir must result. Taigi radom kompromisą dėl šitų. Ir paskutinis kompromisas patikstina e, siekiant e, drastiškai sumažinti CO2 išmetimus. Ir tikslas yra pasiekiamas gerinant energijos sistemą visuomet transporto sistemoje, naudoti atnaujinančius tai energijos šaltimus geležinkelio oro ir jūro transporte ir atsižvelgti į visas e, inovacijas, siekiant sumažinti arba, arba visiškai atsikratyti išmetimų. Šitie pasiūlymai e, integruoja darbą dėl ir alternatyvių ir tvarių kūro šaltinių, taip pat e, ir naujas efektyves traukos priemonės ir siekiama optimizuoti mm, kūro tiekimą, taip pat padidinti transporto priemonių aerodinaminės savybės. Yra pakeitimų sąrašas balsavimui, yra maždaug šimtas pakeitimų pasiūlymų. Siūlyčiau atsižvelgti kai kuriuos pasiūlymus dėl kai, kurių, aš, kai kuriems aš nepritarčiau, ne dėl to, kad jie būtų prastesnės kokybės, bet paprasčiausiai dėl to, kad aš norėjau, kad šitas pranešimas atspindėtų ir pabrėžtų inovacijas ir tyrimus. Ir e, siekime ne, tiesiog nesusilpinti šito tikslo ir neišsiplėsti to į į pašalinius dalykus. Aš 71 e, e, pataisa, kuri kalbam apie žalį logistiką, tai yra įdomus pasiūlymas, tačiau tai nėra susiję tiesiogiai su inovacijomis ir tyrimais. Ir tai būtų papildomas nereikalingas toliau dėl 89 e, pasiūlymo jeigu yra būtinos konsultacijos su visuomenės, diskusija, įtikinėjimas ir įgyvendinimas tikslų dėlės infrastruktūrose, tai šitas pasiūlymas atsispindi pranešime dėl transeuropinių Europos transporto tinklų. Taigi, tokias mano pastabos ir tikiuosi, kad mes balsuosime vieningai. Thank you very much, Mr. Grosh. Ačiū dabar, ponas Groš. E, nu Ačiū, panė pirmininkė. Mūsų šešėlinis pranešėjas dar netvyko, todėl EPP vardu norėčiau padėkoti pranešėjai už tikrai puikų darbą. Ir aš manau, aptarinėjant tokias temas paprastai kyla pavojus, kad e, susikoncentruojame ne į svarbiausius dalykus ir nukrypstama į pašalinius kažkokius elementus. Taip neatsitiko ir labai džiaugiuosi, kad dabar turime pagrindą diskusijoms su kitomis e, politinėmis frakcijomis, yra nustatyti tinkami akcentai. Ir aš nuolat komitete kartodavau, kad parlamentas ir komisija turi suvokti, kad apskritai 2020 metų strategijoje e, kalbama apie mokslinius tyrimus ir apie plėtrą ir kad e, transportas ir mobilumas gali būti labai puikus partneris šitiems moksliniams tyrimams. E, transportas turi savo ir ekonominę vertę, bet to jisai gali prisidėti prie mokslinių tyrimų kokybės bei stiprinimo Europoje. Ir tai puikiai atsispindi pranešime. E, taip nutėsime sąsiją pakankamai natūraliai tarp ekonominių veiksnių, transporto ir mobilumo ir tarp tų iššūkių, kurie yra susijęs su tvaria plėtra. Tie aspektai yra įtraukti į pranešimą. To mes ir tikimės būtent, kad taip transportas prisidės prie mūsų mokslinio tyrimų ir pažangos. Ir aš e, suprantu, kad e, e, panė Devirat būtent tokius pakeitimus įtraukė susijusius su oro transportu. Tai aš puikiai suprantu, nes man tai yra svarbu, ypač Europos lygių, nes valstybės narys bendradarbiauja šioje srityje. Ir aš galiu net įsivaizduoti, kad e, net žalieji, taigi, mielas Michaelį, galbūt peršoksite per save ir suprasite tos iššūkius, kurie kyla mums e, reglamentuojant bendrą oro erdvę. Aš manau, kad mes turėtume tokį bendradarbiavimą skatinti ir kitose srityse, nes jisai buvo tikrai teigiamas oro transporto srityje. Aš manau, kad šitą pakeitimą dar galima taip pataisyti, kad visos frakcijas jam pritartų. Nu, galbūt šiek tiek reikėtų pabrėžti, kas yra realu. Aš, tai būtent, kad transportas gali padėti aplinkai atsigauti ir gali padėti moksliniai pažangai. Čia, ponia Krameri. Mūsų šešėlinė pranešėja dar netvyko, todėl aš norėčiau jos vardu padėkoti, nuoširdžiai padėkoti pranešėjai. Mes pritarėme tiems kompromisams, kurie buvo pateikti, tačiau dėl tų punktų, kurias tu minėjai, nebuvo pasiektas jos kompromisas, todėl mes jų negalime pritarti. Žinoma, mes pritarėme tam, kad būtų šie reikalai sprendžiami Europos lygių, tačiau nebūtinai tik tai e, oro transporto srityje ir nereglamentuojant mūsų bendrą transporto sistemą. Žinoma, mes tam negalime pritarti, tačiau e, bet kokiu atveju dėkoju už puikų darbą. Pone Foster, ačiū pirmininkė. Ačiū pirmininkė, ačiū Natalie Grisberg už jos sunku darbą. Akivaizdu, kad šis pranešimas sudėtingas ir e, atsiprašau už mūsų šešėlinį pranešėją, kurio čia nėra. Taigi visi dabar nagrinėjame e, balsavimo sąrašą, kai ką, e, kai ką mes ir gali pritarti. Žinoma, yra ir ginčytinų sričių, tačiau norime visų pirma padėkoti pranešėjai už jos darbą. Ačiū, ponia Aela Sender. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pripažinti, kad rengiant šį pranešimą buvo vadovaujamasi gerais ketinimais, bet akivaizdu, kad reikia daugiau tyrimų oro transporto srityje. Yra užsimenama apie mm, oro transportą. Ir dėl to aš esu pateikusi pakeitimą. Noriu kalbėti apie visus transporto sektorius, nes to reikia visose transporto sektoriuose. Aš žinoma neprieštarauju oro transporto paminėjimui, aviacijos paminėjimui, bet man atrodo, kad tokių pačių priemonių reikia ir kitiems sektoriams. Ir kitų sektorių nereikėtų diskriminuoti. Ačiū. Dabar komisijos atstovas ponas Damiani. Ačiū pirmininkė. Komisija tikrai vertina ponios Grisbek parengtą pranešimą, vertiname ir tą konstruktyvų darbo principą. Vertiname tai, kaip konstruktyviai dirbo ir su mumis, ir su kitais komiteto nariais. Pranešime yra atspindėta šio klausimo esmė, programos Horizontas 2020 esmė, nes siekiama sukurti pusiausvyrą tarp politinės paramos, ekonominio pramoninio konkurencingumo, e, į technologijos orientuotų tikslų, taip pat E, viena vertus vadovaujamasi holistiniu požiūriu į transporto sektorių ir kita vertus atsižvelgiama į tam tikrus ypatumus, kai to reikia. Be to, pranešėja pabrėžė ir kiti komiteto nariai teikdami pakeitimus pabrėžė, kad reikia sustiprinti ryšį su politika, su transporto politika. Mes su to sutinkame. Reikia ryšio ne tik su transporto politikos lais, bet ir su aplinkos, sveikatos politikos tikslais. Taip pat yra akcentuojamas papildomumas. Reikia, kad ši programa papildytų kitas programas ir kitas šios programos dalis. Ypač yra akcentuojamas tvarumas O tai reiškia, kad mes galime pritarti daugeliu pateiktų pakeitimų. Yra ir kitokių pakeitimų, kuriems mes negalime pritarti. Kai kurie iš jų yra per daug detalūs ir kartais siekiant kompromiso bandoma derinti įvairius pakeitimus ir dėl to atsiranda tam tikrų prieštaringų aspektų. Čia ypač turiu galvoje ketvirtą kompromisinį pakeitimą. Taip pat kai kuriais atvejais buvo siekiama įrašyti tokio darbo elementus, kurie iš tikrųjų nepatenka į transporto iššūkių sritį. Čia turiu galvoje pakeitimus, kuriais norima E, kalbėti apie turizmą. Tačiau apskritai pakeitimus vertiname teigiamai ir galime daugeliu jų pritarti. Ačiū. Much, Ačiū, ar ponia Grisbek norėtų ką nors e, papildyti, ką nors pridurti, turbūt po tokių e, komisijos pagirimų nu, norėsite kai ką apmastyti? Nenoriu nieko pridurti. Dėkuoju už, už, už <laughs> komplimentus. Taigi, ne, aš esu patenkinta ir labai laiminga, kad, šitas, kad šitam mūsų darbui yra pritarta. Ir aš suprantu komisijos e, rūpeščius ir surpinimą kad reikia paprasčiausiai vengti, e, bandyti surasti geresnę pusiausvyrą ir vengti pasikartojimų ir to, kas yra nereikalinga, nereikalingų prieštaravimų. Šitie toks darbo ir kompromisų tikslas. Aš pasižymėjau e, pastabas dėl ketvirto kompromisinio pasiūlymo pakeitimo ir stengsime surasti, pasiekti pusiausvyrą. Taip pat uh, pasižymėjau tą pasiūlymą, žodinį pasiūlymą, ponas Nesalės Sender. Jie atsižvelgsime, manau, kad tai yra puikiai mintis, o kai dėl pono Matijo Groš, Mikael Kramer ir ponas Foster pastabų, tai žinoma, kad aš e, su malonumu jiems pritariu. Taigi tiek dėkui. Ačiū. Norėčiau prit priminti, kad įtre komitetas dėl šio klausimo balsuos spalio mėnesį ir numatyta, mm, taip pat planuojama dėl to balsuoti lapkričio mėnesį. Akcentuoju žodį planuojama, nes e, gali įvykti įvairių įvykių, skilti lubos ir panašiai, tačiau planas yra balsuoti lapkričio mėnesį. Dabar pono Bak pranešimas rengiamas savo iniciatyvą visų rūšių transporto keliaivių teisės. Iš pat pradžių norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie pateikė man daugybę pakeitimų, beveik 250. Norėčiau padėkoti už jų pagalbą ir jų geranoriškumą. Iš tikrųjų, aš esu tikras, kad tai aptariant šį paketą nebus didelių politinių skirtumų. Jeigu, pavyzdžiui, peržiūrime visus pakeitimus, tada galima pastebėti, kad kai kurie kolegos nori nueiti dar toliau negu pranešėjas. Uh, Todėl jie iš atveju e, iškėlė papildomų idėjų. Mes pasiūlėme 12 kompromisinių pakeitimų, jie, e, jie yra susijęs su svarbiausiais punktais, kaip yra skaidrumas, e, ta, informacija, neįgaliųjų mobilumas ir mm, procedūros sudėtingumas. Be to, taip pat oro bendrovių bankrotas taip pat iškėlė tam tikrų klausimų, kuriuos reikia atsižvelgti. Ir dauguma frakcijų netgi patikė pakeitimų, kurie netgi peržengia mano pranešimo ribas. Buvo pateikti taip pat pakeitimai susijęs su keliaivių apsauga nuo netikėtų atsitikimų arba trukdymų jų kelioniai. Taip pat e, mes tikimės, kad e, pramonės atstovai pateiks savo pasiūlymus. Taip pat man įdomu, ką, pas, ką pasakys komisija e, šią temą. Taip pat aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad 2009 metų Europos parlamento rezoliucija iš esmės jau buvo priimta, tačiau niekas nebuvo padaryta šio, šio atžvilgiu. Todėl aš manau, kad mes turėtume pažymėti pliusu e, šį klausimą balsavimo sąraše, tačiau dėl. E, norėčiau pasiūlyti, kad būtų e, pažymėta ir minuso tam, tai tam tikri dalykai, kurie yra susijęs su logika bei su nuseklumu. Aš taip pat pasiūliau, kad e, būtų atsižvelgta į, į vyresnio amžiaus žmonės, kurie nesinaudoja moderniomis technologijomis. E, aš iš esmės e, šį klausimą kitaip traktuočiau. Kartais vyresni žmonės yra geriau pasirengę naudotis moderniomis technologijomis. Taigi, bet bet kokiu atveju komisijai norėčiau pasiūlyti atsižvelgti labiau į vyresnio amžiaus žmonės. Panas Tayloras pateikė pasiūlymus, kad, sakykime, šio reglamento gyvenimu turėtų užsiimti nepriklausomos agentūros ir institucijos. Na, bet to, ta, ta savoka MIB arba nepriklausoma įgyvenimo institucija arba, arba nacionalinė įgyvenimo institucija į, jau yra įsigalėjus, todėl paprastumo dėliai pasiūlyčiau e, vis dėlto nediskutuoti šio klausimu, aptariant šį pranešimą. Taip pat norėčiau paprašyti papa Taylor. Dėl 76 e, arba 176 pasiūlymo e, pateikti kelis e, paaiškinimus, nes e, šis pasiūlymas apriepia jau daugiau negu tik tai oro bendrovės. Dabar aš norėčiau užduoti klausimą komisijai. Kolegos Tremosa, Vlasto, Deverak, Donton, Fidanza ir kolegin Savisar pateikė pasiūlymų, kurie kalba apie šitą per didelio bilietų skaičiaus pardavimą arba overbookingą vadinamai. Ir siekiame vis dėlto įtraukti šį klausimą į būsimą teisėkuros e, e, projektą ir e, čia komisija nespėja žengti koja kojant su laiku. Ta problema dar nėra sprendžiama. Aš žinoma suprantu argumentus kai kurių kolegų, kurie skundžiasi, kad mes turime per mažai laiko, kad galėtume aptarti atskirus punktus. Taip pat norėčiau, kad mes būtume turėję pakankamai laiko diskusijoms Tačiau dėl vasaros pertraukos, dėl vertimo tiesiog nebeužteko kelių savaičių. Strasbūro savaitės metu labai, kaip žinote, turime mažai laiko organizuoti posėdžius. Tačiau aš prašyčiau, kad spalio mėnesio plenariniam posėdėje parlamentas balsuotų dėl šio dokumento. Jeigu mes norime, kad komisija įtrauktų mūsų pasiūlymus, E, dėl e, oro transporto keleivių teisų dokumento. E, o šį dokumentą priimti tikimasi lapkritį šių metų. Aš taip pat norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad praėjusios, metų, praėjusios savaitės pabaigoje kai kurie punktai mm, plenariam posėdėje buvo perkelti į spalio mėnesį, todėl aš norėčiau paprašyti koordinatorių paprašyti jų politinių frakcijų, kad šis pranešimas būtų vėl įtrauktas į darbo atvarkę ir spalio mėnesio plenarinio posėdėje dėl jo būtų balsuojama. Ačiū už Jūsų dėmesį. Much, much, yes, I... Dėkuoju ponui Bak. Norėčiau paprašyti pasakyti koordinatoriams, kad tikrai šis klausimas galėtų būti spalio mėnesio e, darbo tvarkėje. Taigi reikia, kad koordinatoriai palenktų į savo pusę visus e, frakcijų vadovus. Taigi galbūt ponas Dol, ponas, ponia Maisner galėtų apie tai pakalbėti, galbūt ponas Zylė galėtų uh, pakalbėti apie tai su savo vadovybė, kad šis klausimas vėl būtų įtrauktas į darbo atvarkę. Šis klausimas buvo iš, išbrauktas iš darbo atvarkės tik dėl e, problemų susijusių su lubų įtrūkimais. Taigi nenorėtume, kad mūsų pranešimas būtų patvirtintas po to, kai jau komisija pateiks savo pasiūlymą. Pone Senalova. Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjai už jo gerą valią, svarstant pakeitimus, kompromisus. Galėčiau jiems pritarti su nedideliais pakeitimais. Pritariu tam, kas buvo pasakyta. Labai svarbu laiku komisijai nusiųsti reikiamą signalą, kol komisija dar nepateikė savo pasiūlymo. Taigi laikas mus spaudžia. Mes stengiamės konstruktyviai dirbti su pranešėju ir džiaugiamės, kad yra pritarta bendrai pozicijai, kuri apibūdinta B kompromise. Tai yra, kad reikėtų sukurti teisinę bazę visų rūšių transporto keleivių teisėms, tuo pačiu metu atsižvelgiant į tam tikrų transporto rūšių ypatumus. Ypač čia turiu galvoje tų teisių įgyvendinimą. E, įmonių nemokumo atvejais Taip pat labai svarbu užtikrinti klientų apsaugą, apie tai kalbama aštuntame pakeitime. Ypač svarbu yra pasirūpinti ribotojų dumo asmenimis. E, čia reikia pagalbos paslaugų. Taip pat bilietų kainos turi būti skaidrios, informacija turi būti pateikiama prieinamai ir visomis kalbomis. kalbant apie informaciją, nereikia kurti sudėtingų sistemų, pakanka glaustos informacijos apie keleivių teisės, apie bilietus. Manau, kad tikrai mm, galėsime pritarti pranešimui, dar reikėtų sugrįžti prie tam tikrų detalių diskutuojant apie pranešimą, bet dabar norėčiau dar kartą padėkoti pranešėjui už bendradarbiavimą. Dabar ponės Savisa. Aitäh, härra esimees. Head... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbim, tai mūsų iniciatyvos projektas. Mes turėtume laikyti jį svarbę nuomonės išaiškę Europos komisijai. Dėkuoju pranešėjai už puikų bendradarbiavimą buvo pateikta keletas, tik keletas pastabų šitiesu pranešimu ir manau, kad pozicija daugelio narių buvo panaši, kai kalbant apie e, keliaivių teisės. Dabar apie e, pataisas. Aš pritariu, mano grupė pritarė visiems kompromisiniams pakeitimams, mes pritarėme ir e, pranešėjų poziciją dėl inko. Aš pakeitimą aš apie juos nekalbėsiu, tačiau man kila keletas klausimų, kuriuos norėčiau užduoti. 61 ir 62 pakeitimai. Jie yra susiję su prieiga prie informacijos, informacijos buvimu. Mes pritarėme, kad reikia plačiau naudotis šiolaikinės technologijas, bet negalime numatyti, kad visi žmonės naudojasi smart, išmanysi telefonais arba kitomis priemonėmis. Ir keliaivių teisės turi būti garantuojamams ir tiems, kurie neturi mobilių telefonų arba nesinaudoja internetu. Daugelis iš jų yra pagyvenę žmonės, reikia atsižvelgti jų interesus. Ir ką aš noriu pasakyti? Aš norėčiau pasakyti, kad ta pati informacija turėtų būti prieinama tiems asmenims, kuri prieinama ir tiems, kurie naudojasi moderniamis technologijomis. Taip pat norėčiau kalbėti apie antrąją 43 pasiūlymo dalį, informacija turi būti prieinama ir ši informacija iš tikrųjų turi būti teikiama ir ją teikti žmonės, ne vien, ne vien mašinos ir reikia apmokyti tos žmonės, kurie teikia informaciją. Ir kai dėl nepapra, ne, ne, nepaprastų aplinkybių tokiam situacijom labai dažnai e, kelionės atidinamos, atšaukiamas dėl techninių problemų ir tai laikoma force majeure manau, kad reikėtų geresnės teisinės sąrangos, kad techninės problemos gal, negalėtų būti naudojamos kaip pretekstas atšaukti kelionėms. Ir galiausiai šimtas antras pakeitimas dėl berdėlės skaičius parduotų bilietų, taip vadinamo overbookingo. Manau, kad yra, yra ir kiti žmonės, ne tik aš, kurie patyrė tokių, tokių sunkumų. Ir čia šitoj srity reikia aiškių taisyklių keleiviams ir vežėjams. Tačiau apskritai mūsų frakcija pritarė šitam pranešimui. Dėkoju. Ja, ich bedanke mich auch. Ačiū, pane Krameris. Ačiū, aš taip pat norėčiau padėkoti ponui pranešėjui, ponios Kistela vardu už puikų, padėkočiau už puikų pranešimą. Kompromisui taip pat pritarėme. Mums svarbiausia yra, kad būtų nepriklausoma taikinimo e, institucija, kad būtent e, būtų e, pasiekime tam tikrų rezultatų siekiant bendrų kompromisų. Oro transporto bendrovė, žinoma, labai priešinasi. Jos nori vis dėlto, kad višalių, višalių principų būtų principų. Iš esmės aš jau susidūriau su tokia e, situacija praktiškai. E, sugedo lėktuvas arba jisai neatskrido, aš sėdėjau keturias valandas, nesužinojau kodėl, ar dėl techninių problemų. Iš esmės aš parašiau laišką, e, prašydamas paaiškinimo ir gavau atsakymą, galbūt dėl to, kad aš esu Europos parlamento atstovas. Bet jeigu nebūčiau tokia atstovas, tai tikriausiai nebūčiau nieko gavęs ir jokios kompensacijos nebuvo numatyta. Tačiau, e, sakykime, jeigu tos taisyklės, kuris numatytos dabar būtų oro bendrovėms, e, būtų e, pažįstos, tai kas atsitiktų? Sakykime, Italijoje visi traukiniai pradėjo vėluoti, penkias minutės, pavyzdžiui, ir aš nespėdavau į kitą traukinį, persėdau į kitą paskutinį tarpmestinį traukinį. Ir, ir uh, E, buvo pasakyta tiem žmonėms, būtent kurie važiavo tuo traukiniu, kad e, jie nebegali toliau važiuoti į Vokietiją, nes jų bilietas nebegalioja. E, ir čia mes susidurime su pačia baisiausia nacionalistinė politika. Tai turi pasikeisti. Ir komisija turi tokia atveju įsikišti. Taigi, kaip turėtų būti nubaudžiami tie žmonės, kurie sugalvoja tokias taisyklės e, ir tos e, transporto bendrovės. Žinoma, yra daugybė laiškų arba peticijų, kurias aš gaunu iš savo rinkėjų. Ir e, juose aprašomas įvairios problemos. Iš esmės sakoma, kad klientas yra visada teisus. Tačiau oro transporto sektoriuje arba geležinkelių transporto sektoriuje tai negalioja. Na, e, čia pasarėm posėdėje mes kalbėjome, kaip e, e, laivas pat, užsidega, ten kyla gaisras, tada keleiviai yra išmetami, sakykime, iš tokio laivo, tai suprantama. Bet jeigu iš traukinio išmetami, tai čia nesuprantu. Pone Brantoj. Dėkuoju, pirmininkė. O dabar tik tai norėjau pakomentuoti pono Kramer pastabas. Taip pat buvo problemų ir man su Bristolio oro linijomis. Ir ir visiškai pritariu tam, kad trūksta informacijos šitoje srityje. Tik tai kaip tokia bendro pobūdžio pas, pastaba. Norėčiau tik pasakyti, kad kalbant apie kompromisinius pakeitimus, jų yra daug. Aš pritariu tiems, kurie apskritai yra proporcingi, tai yra, ko reikia vengti, tai kad mes neturėtume kurti naujų biurokratinių problemų verslo įmonėms. Ir yra daug smulkių įmonių, me, kurie mes norime saugoti keleivius, nenorime apkrauti įmonių per, per didelėmis, dideliais reikalavimais ir kad jie patirtų didelės ekonominės naštos. Bet aš noriu išėti pateikti keletą pastabų dėl pakeitimų. Yra daug kompromisinių pakeitimų, jiems yra pritariama ir ypač kalbant apie tos, kurie yra susijęs su skaidrumu, aiškumu ir problemų sprendimu. 136 ir 7 kompromisiniai pakeitimai taip pat turėtų padėti mums. Taip pat dėl penktojo pakeitimo, dėl kainų skaidrumo. Tai yra tiesinys ankstesnio pranešimo, kurį kolegos atliko dėl paslaugų Kai dėl 8 ir 9 kompromisinio pakeitimo, aš manau, kad tai yra pagrindinis klausimas, kalbant apie e, keleivių apsaugą nemokumo arba bankroto atvejais. Tai čia komisija čia turėtų kreipti ypatingą dėmesį šiems klausimams. Kitas klausimas, kurį norėčiau iškelti, tai neįgalius keleivius ir dešimtas kompromisinis pakeitimas, jeigu leisite, na, norėčiau pateikti savo pasiūlymą dėl dešimto pakeitimo, kai reikia pakeisti e, ypač visą infrastruktūrą ypatingai didelį negalę turintiems žmonėms, tai dabartiniai oro uostai nėra tam pritaikyti. Aš manau, kad kolegos man pritartų. Ir taip pat pritariu poniai Starisa ir poniai Bank dėl informacijos teikimo klausimo. Tai yra informacija teikima įvairiais formatais tai tikrai yra technologinis iš, iššūkis. Aš, pavyzdžiui, neturiu iPhone, iPado, norėčiau, kad būtų parašyta juodo ant balto. Manau, kad daug žmonių, kurie yra e, jaunesni arba vyresni net už mane, tai jiems taip pat pritartų tokiai sistemai. Mes ne visi e, nešiojam pilną krepšį modernių technologijų, bet apskritai aš tikrai pritariu šitam pranešimui ir dėkuoju komitetui rengusiam. Dėkuoju. Ja, dank, Ačiū, panė Grošai. Ačiū, panė pirmininkė. Tai iš tikrųjų keliaiviai jau susidurė su gyvybę problemu. Ir mes dabar mm, kaip tik tai pačiu laiku aptarinėjame šį dokumentų paketą ir manau, kad mes turėtume pasirūpinti, kad e, diskusijos vyktų parlamente prieš komisijai pateikiant kitą pasiūlymą. Taigi dabar remiantis praeitimi, aš galiu pritarti tiems kolegoms, kurie pabrėžia, kad mes mm, parengėme kad mes turime parengti tokias taisyklės, dėl kurių nereikėtų e, bilinėtis paskui ir nuo kurių nekentėtų mūsų piliečiai. E, taigi dabar ieškant e, tų spragų teisės aktuose galima prieiti aklygatvį, kad, sakykime, tie e, įstatymai arba teisės aktai bus labai sudėtingi. Kitas dalykas, mes turime aiškiai pareikšti tai, ką mes padarėme ir kitose srityse. Tai būtent mes turime turėti atinkamus kontaktinius asmenis įvairiose valstybėse. Ir kad tie kontaktiniai asmenys taip pat e, irgi dirbtų su mumis. Taigi, taigi klientai arba keleiviai galėtų gauti atsakymus ir informaciją jų gimtają kalbą. Aš žinau, kad e, kai kuriuose valstybėse yra labai sunku gauti tokią informaciją, nes yra tam tikra problema susijusi su e, kalba. Tai neverčiame tą informaciją į kai kurių žmonių gimtają kalbą. Uh, E, aš manau, kad turė, e, keleiviai turėtų turėti galimybę gauti informaciją savo gimtają kalbą. Mano nuomonė tai yra labai svarbu. Kitas dalykas tai yra iš ankstinė informacija. Aš e, nenorėčiau minėti atskirų oro bendrovį, jūs visi jas pažįstate, tačiau jeigu jūs norite E, užsakyti bilietą ir aš gaunu po to 12 puslapių sutartį, kur įvairius aspektus reikia atsižvelgti ir ten yra galutiniai terminai nustatyti, kaip, kaip pavyzdžiui, peržengus juos arba viršijus tą, tą terminą, tai jūs prarandate visas teisės. Ne, to e, tai yra taip pat neteisinga. Aš manau, kad svarbiausia gauti yra kelis punktus, esminė informacija, kelios taisyklės, kurias galite, į kurias galima įsigilinti, spustelėjus ant jų pele, jeigu reikia. Ne, mes neturime vis dėlto suteikti per daug galių transporto bendrovėms ir per daug ignoruoti klientų. Aš manau, kad šis pranešimas uh, yra parengtas laiku ir jisai aišku signalą siunčia komisijai, būtent sprendžiant e, keliaivių klausimą, kad e, komisija paskutinėje redakcijoje savo dokumentą e, galėtų suprasti, kokia yra parlamento pozicija ir kad mes paliestume esmę, o ne pasimestume nagrinėdami įvairias smulkmes. Taigi ačiū už bendradarbiavimą kolegos ir ačiū už bendradarbiavimą iš įvairių frakcijų. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Μπαχ για την καλή έκθεσή του. Και να... Ačiū. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų pranešimą. Tačiau aš vis dėlto norėčiau paraginti e, komisiją, kad ji imtųsi teisėkuros priemonių. Ypač e, e, tais atvejais, kai pavyzdžiui oro bendrovės bankrutuoja, nes tada atsiranda tarsi be orė, be teisė e, erdvėje, o e, keliaivių teisės tokia atveju irgi turi būti reglamentuojamas. Vien tik tai 2012 metais bent e, septynios oro bendrovės Europoje paskelbė, kad bankrutuoja. Ir aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad šiuo atveju tai yra būtent užduotis komisijai. Pone Kopai. Ačiū mm. Pone pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti Žoržui Pachui, norėčiau pasveikinti jį su puikiu pranešimu. Aš manau, kad dabar tokiu sudėtingu laikotarpiu, kai, kai žmonės dabar diskutuoja vien tik tai apie eurą, būtent atėjo laikas parodyti, kad žmogus yra mums svarbiausia. Ir šitas pranešimas yra puikus mūsų požiūrio pavyzdys. Čia suteikiamas. E, e suteikiamos lygios galimybės žmonėms, neįgaliems žmonėms, e, senyviems žmonėms. Taigi ačiū, Džordžai, už tai, kad e, atkreipėdėmės į tai. Ačiū. E, e, pone Kalamacus, dabar prieš suteikiant jums žodį, aš norėčiau pasinaudoti savo kaip pirmininko teisę ir pasisakyti. Aš tai pirmiausia pritarčiau ponio Bradburnui. Ponio Bradburnui. Ir e, ne visi turime, mes, žinom, tinklalapius, mes ne visi naudojamės puikiai kompiuteriais, kai kurie iš mūsų yra pagyvenę, ir galbūt mes esame senamadiški, neturime tokių kelionių agentų, mes perkamės bilietus. Ir iš tiesų. Na, kiti, žinoma, naudojasi kelionių agentūromis, taip sukurdami darbo vietas arba išlaikydami darbo vietas kelionių agentams. Taigi, aš manau, kad kalbant apie komisiją, pirmiausia, E, ar yra kokia, kokia nors informacija, e, ar Teisingumo teismas priims sprendimą dėl Sturgeon arba Sturgeon byloje? Čia e, mes laukiame tą generalinio advokato išvadas. Kaip, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje oro bendrovė išmoka kompensacijų keliams, nes laukia teisingumo teismo sprendimo. Aš mm, manau, kad tai yra e, pakankamai sutingas dalykas. Galbūt e, jūs e, nesakysite mums taip greitai, kaip, kaip greitasis traukinys, tačiau galbūt galėtumėt paaiškinti šią situaciją. Ir dar kiti dalykai, kuriuos uh, norėčiau dar pasiaiškinti. Dabar dėl uh, civilinės aviacijos. Uh, Mm, reglamentas 261-2004 metų. E, taigi, mm, čia mes kalbame tokiu atveju apie nenugalimą jėgą, nes e, visos oro bendrovės praktiškai naudojasi force major išlygą, stengdamasis nemokėti kompensacijų. Mm keleiviams. 26 e, valandos buvo vėlavo traukinys ir Monako oro bendrovė būtent. Svežau, Molak oro bendrovė, kuri e, būtent e, siekia neišmokėti kompensacijų keleiviams. Jie yra gudrus, tie žmonės yra šioje oro bendrovėje. Uh, Jie, tai, tai yra kaip ir pigiosios bendrovės, e, jie plė, plėšia didžiulius mokesčius už e, e, bagažą. Ir mes su žmona turėjome vieną lagaminą, o ne du. Bet kadangi vienas lagaminas mm, svėrė 23 kg, turėjau sumokėti 25 svarus, kad jisai būtų pakrautas tas lagaminas į lėktuvą. Taigi, dabar pažiūrėkime į tinklalapį, taigi grįžtame, Filipai, prie tai, tų tinklalapių. Jeigu pažiūrėtumėte į šios oro bendrovės uh, uh, tinklalapį, ten aiškiai pasakyta, jūs iš esmės neviršijate e, nu, numatyto svorio, nes vienam asmeniui yra numatytas tam tikras ribotas svoris. Taigi, visus e, vykstant šią diskusiją, aš esmės iš, išlaikiau tą informaciją, tą surašinėjimą nuo rūpjūčio. Taigi dabar tai informacija keleiviams, kalbant apie ją. Aš šią vasarą, e, ponė Kalamicius, e, laikydamas, tai yra, skaitydamas seminarus oro uostuose, pasakodamas žmonėms, kokia, kokias teisės jie turi, jeigu pavėluoja jų lėktuvas. Pavyzdžiui, tas paskirsiu Brussels Airlines, uh, tai buvo aiškesnė netgi policija e, man, arba čia, to, to atveju, kaip pavyzdžiui, Monak oro bendrovės atveju. Jeigu tie keleiviai žinotų apie šitą 2004 metų 261 reglamentą, jiems būtų, uh, jie aktų visai kitaip. Jie juk nesurastų uh, tą informaciją raštu išspausdinta, kuri yra netoli, pakeliu į tualetą už e, šito. Tai aš radau tik tai e, Neapolio oro uoste e, įsiregistravimo zonoje. Taigi, aš manau, kad mes turime labiau stengtis teikdami šią informaciją klientams. Ir tas pats yra taikoma ir geležinkelių bendrovėms. Ir ši informacija turi būti skelbiama aiškioje vietoje ir matomoje vietoje. O dažniausiai, mm, dažniausiai ta informacija yra, sakykime, mm, įregistravimo e, darbuotojų kamaraitėse kažkur paslėpta. Iš esmės e, e, mes turime e, priversti šitą įregistravimo darbuotoją pateikti tą informaciją ir kad darbuotojai tikrai žinotų, kur tą informaciją ir suteiktų tą informaciją klientams. Nes oro uostose vis dėlto daug uždirbama pelno, būtent pelnantis iš žmonių nežinojimo. Nes oro bendrovės kaip tik ir tai rūpinasi, kad niekas nesužinotų, kokios yra keleivių teisės. Mes turime sustabdyti šitą žaidimą. Atsiprašau, kad aš čia taip užpuolu oro bendrovės, tačiau aš pats savo kailiu tai išgyvenau. Ir, ir kaip jau sakiau, turėjau didelių problemų su Monak oro bendrovė ir tikrai tos problemos dar tęsiasi. Taigi, E, e, kolega, jeigu jūs pasakysite, tai kalbėkite trumpai. Atsiprašau, kitai, jeigu mes dabar fiksuosime e, įvairių frakcijų atstovų kalbėjimo laiką, tai priminkite apie tai poniai Lichtenberger. Ačiū, pirmininkė. Atsiprašau, pavėlavau, buvau kito komiteto posėdėje. E, E, klausydamas jūsų glausto pasisakymo, Brianai, norėjau padėkoti ponui Bakui už tai, kad pritarė praktiškai visiems mano pateiktiems pasiūlymams. Aš juos pateikiau kaip žaliųjų frakcijos šešlinis pranešėjas. Ir ypač svarbu tai, ką minėjote jūs, labai svarbu, kad informacija būtų pateikta patalpos centre, kad ją matytų visi. Taigi dėkoju ponui Bak. Deja, mums šiek tiek pritrūko laiko, kad išplėtotume savo mintis. Bent jau man reikėjo šiek tiek daugiau laiko, tačiau noriu pasveikinti jūs su tuo, kad uh, įtraukėte daugumą pasiūlymų. Ačiū Jums už paramą ir ačiū už e, Raino trumpą pasisakymą. Dabar ponas Halamicos. Ačiū pirmininkė. Ačiū už daugelį šiandien čia pateiktų pasiūlymų. Ačiū komiteto nariams už pasiūlymus. Manau, kad ir mes turėtume pasveikinti poną Bak, parengus puikų dokumentą, kuriame yra daug konstruktyvių elementų. Dabar keletas pastabų. Visų pirma, mes vertiname čia išreikštą norą turėti vieną visą apimantį reglamentą. Ir manau, kad tas kompromisinis pakeitimas dėl trečio punkto yra sveikintinas bet mes keleivių teisės vertiname kaip evoliucinį procesą. Taigi tam tikri kodeksai, e, jūrų teisės aktai e, dar neįsigaliojo, taigi visas procesas turi būti laipsniškas. Mes rytoj negalime priimti reglamentų, kuris apriektų viską. Taigi reikia žiūrėti, kaip plėtosis procesas, reikia mokytis iš patirties ir, žinoma, vidutinės trukmės laikotarpių galėtume panagrinėti tą galimybę. Manau, kad pranešimas parengtas labai tinkamu laiku, nes, kaip jau buvo pasakyta, mes ketiname e, patvirtinti galiojančių teisės aktų pakeitimus ir parengti kitų gairių. Visų pirma, informavimas. Manau, mes visi sutarėme, kad keliaiviai turi būti geriau informuojami apie teisės ir apie tai, kada reikia kreiptis dėl savo teisių įgyvendinimo. Ir tikrai ne. Ne visi žmonės naudojasi kompiuterinėmis e, technologijomis, taigi reikėtų naudoti daugiau klasikinių informavimo priemonių informacija turi būti geriau pateikiama, galbūt e, ji turėtų kabėti, skelbimai turėtų kabėti registracijos zonose, taip pat tualetuose. Mm. Jūs Taip pat reikėtų daugiau naudotis išmaniųjų telefonų programomis. Jūs žinote, kad komisijos narys Kalas pristatė vieną programą skirtą išmanėsiams telefonams. Ji leidžia gauti informaciją visomis oficialiomis ES kalbomis. Ir manau, kad ši programėlė e, buvo sėkminga. Jau yra parsisiųsta 60 tūkstančių jos kopijų per pastarosius du mėnesius. Taip pat numatome pratesti informavimo apie keliaivių teisės kampaniją. Naujasios etapas prasidės šių metų pabaigoje, kitų metų pradžioje ir manome, kad vykstančiai kampanijai būtų galima labai plačiai išdalinti dešimties keliaivių teisų sąrašą. Manau, kad visi turi pradėti uh, E, susipažinti, mokytis tų teisų, nes tikrai mes nežinome visų tų teisių, aš pats kartais užmirštu kokią nors teisę. Taip pat būtų galima pagalvoti ir apie kitus elementus, pavyzdžiui, ne tik matomoje vietoje iškabinti skelbimus, bet uh, Taip pat prieš spaudžiant mygtuką apmokėti už bilietą turėtų būti galimybė atsispausdinti keliaivių teisės. Taigi mes galvojame apie visus šios dalykus, svarstome, kaip būtų galima pagerinti informavimą, keliaivių informavimą ir nustatyti griežtesnės prievolės oro vežėjams teikti informaciją. Taigi reikėtų glaudesnio keleivių ir oro linijų dialogo. Reikia turėti galvoje, kad keleivis, būdamas oro uoste, visada yra nepalankesnėje padėtyje palyginti su tuo, kas sėdi prie langelio. Taigi reikia toliau galvoti, kaip tobulinti oro vežėjų teikiamą informaciją. Ta informacija apie keliaivių teisės turi būti tiksli ir neklaidinti keleivių. Dėl skaidrumo Yra pateikta daug pakeitimų, kuriais mes džiaugiamės. Tai yra pakeitimai dėl 11 punkto, kuriame kalbama apie kainų skaidrumą ir bent 30 narių pateikė pakeitimus. Dėl šio elemento akivaizdu, kad šis aspektas daro poveikį daugybei piliečių. Šioje srityje mums dar reikia daug ko pasimokyti. Šiuo metu mes tikriname at, aktualių teisės aktų tinkamumą ir bandome nustatyti, ar nereikėtų tų teisės aktų keisti. Ir kainų skaidrumas yra vienas iš dalykų, kurį mes labai atidžiai prižiūrime. Dabar mes kaip tik atliekame tą nuostatų tinkamumo tekstą, testą ir atitinkamų metų pateiksime pakeitimų. Taip pat sutinkame, kad keleivių teisės turi būti tinkamai gyvendinamos, nes priešingų atveju jos neteks savo prasmės. E, keleiviai dabar gali gauti informaciją apie savo teisės, gali kreiptis į nacionalinės institucijas pagalbos, gali gauti informaciją apie savo teisės nemokamai e, įvairiais kanalais. Taip pat keliaiviai gali susisiekti ir su Europos vartotojų centru, kuriame teikiama informacija visomis kalbomis nemokamai, yra nemokamas telefono numeris. Manau, kad reikėtų pateikti nuorodą į ECC tinklą ir Europe Direct e, tinklą, užuot minėję konkrečius biurus. Ir, žinoma, Čia reikia atitinkamai apmokyti darbuotojus ir teikti informaciją. Taip pat spręsime ir skundų nagrinėjimo klausimą, kai peržiūrėsime reglamentą 261. Norėtume atkreipti jūsų dėmesį į būsimus teisės aktus dėl internetinių ginčių sprendimo ir alternatyvių ginčio sprendimo priemonių. Ehm, pasitelkiant ECC bus galima spręsti tam tikrus konkrečius klausimus. Taip pat yra iškeltas e, bendros skundo formos e, klausimas. Tokia bendra skundo forma jau yra parengta oro transporto srityje, svarstysime galimybę ją parengti ir kitoms transporto rušims. Dar viena labai delikati sritis. Tai yra e, oro bendrovių taikoma politika, kai keleiviai yra verčiami pasinaudoti abiem visais kelionės segmentais. Ir mes svarstome, kokiu priemonių reikėtų imtis, kad oro linijos netaikytų tokios politikos. Toliau viet pilotų skaičius lėktuvuose, apie tai kalbama mūsų reglamente. Apie tai bus kalbama ir peržiūrint reglamentą ir mes pasinaudosime progą ir e, patiklinsime tam tikras keliaivių teisės ir taip pat kai kurios klausimus. Pavyzdžiui, šiandien daugelio jūsų minėta neįveikiamo aplinkybių klausimą, force major klausimą. klausimą. Mes tikrai stengsime iš esmės išspręsti šią problemą, kad e, viskas būtų skaidru ir aišku, kad šiuo aspektu nebūtų naudojamasi kaip pretekstu nemokėti kompensacijų klientams. Bet apskritai manome, kad e, teisėkuros pasiūlymas turėtų suteikti galimybę mus spręsti šį klausimą ir jau egzistuoja teisinis pagrindas, tai yra reglamentas 261-2008. Ir mes dabar kaip tik stengiamės peržiūrėti šį reglamentą ir norime mm, sukurti tokių sprendimų, kuriuos būtų galima gyvendinti ateityje. Ir tuos sprendimus mes pasiūlysime šių metų pabaigoje. Taip pat tikimės, kad Europos teisingumo teismas savo sprendimą priims iki metų pabaigos. Aš jau užsiminiau apie force majeure. Tikrai šis aspektas yra spraga teisės aktuose. Nežinojau, neturėjau informacijos, kurią minėjo pirmininkas, kalbėdamas apie 23 kg svėrusį lagaminą apie tai pagalvosime. Taip pat buvo paminėta, kad informacija turi būti skelbiama matomoje vietoje ir taip pat reikėtų ir papildomų elementų, kad būtų visiškai aišku, jog bendrovės turi atsižvelgti į keleivių teisės. Dabar perinu prie pakeitimų. Mes, žinoma, remiame daugumą pakeitimų 4A, 6, 21. 9. Manome, kad pranešimas su tais pakeitimais bus tikrai naudingas. O dabar pagrindinis tikslas - siekti, kad keliaivių teisės būtų tinkamai suprantamos. Čia labai svarbu yra tinkamas informavimas. Taip pat labai svarbus teisų įgyvendinimas visų rūšių transporto srityje. Komisija toliau mm, spręs e, reglamentavimo ir kitus klausimus. Sieksime, kad ES teisės aktai būtų taikomi proporcingai ir veiksmingai, kad, pavyzdžiui, būtų atsižvelgiama ir į negalę turinčius keleivius, atsižvelgsime į poreikį, kad keleiviai būtų geriau e, informuojami, kad priemonės būtų tinkamai gyvendinamos. Ačiū. Ar ponas Bak norėtų ką nors pridurti? Äh, Trumpai pasakysiu, nes nebeturime laiko. Aš norėčiau tik tai norėčiau padėkoti už paramą. Aš manau, ir komisijos pasisakymai buvo labai išsamus ir tai įrodo, kad jie taip pat rimtai žiūri į šią temą, būtent į keliaivių teisės ir pateiks įdomių pasiūlymų ateityje, bent jau tikiuosi. Aš sutinku su kai kuriais parlamentarais, kurie reikalauja papildomos informacijos aiškumo ir ponė Savis ar kitiems norėčiau pasakyti, kad iš tiesų man nekiltų jokių problemų e, dėl tų vyresnių žmonių, dėl šitų programėlių arba išmaniųjų telefonų. Bet kokiu atveju informacija turi būti prieinama visomis kalbomis ir turi būti prieinama neįgaliesiams arba e, žmonėms su apribotu mobilumu. Ir aš manau, kad e, to, mes to ir pasieksime. Kaip jau, kaip jau pasakyta, uh, Reikia aiškių taisyklių, taip pat dėl mm, netikėtų aplinkybių, dėl gaivalinių nelaimių. Ir e, taip pat reikėtų taip pat ir e, bagažo svorio reglamentavimo. Ta, aš jau girdėjau panašias istorijas su, su, apie, su muzikos instrumentais. E, tokių problemų kyla ir visur, ne tik tai Junktinė karalystė. Taigi ačiū už Jūsų žodžius ir už paramą. Dėkoju iš už balsavimas reiks rytoj ir, kaip sakiau, reikia užtikrinti, kad bus plenarnėje sesijoje. O dabar kitas klausimas mūsų darbo atvarkėje yra, čia pasisakys komisija stabas, turint tik 45 minutės, nes e, reikia jį skubai skrydį, tikiuosi, kad yra registruotas skraidys ir jeigu jis jeigu vėluos, tai jis negausit kompensacijas, kol teisingumo teismas nebus priėmęs sprendimo. Taigi, dėl techninės apžiūros paketo. Pone pirmininkė, gerbimi nariai, dėkoju už galimybę pasikeisti nuomonėmis apie vieną labai svarbų klausimą. Ir aš keliausiu iš, iš tikrųjų į Berliną ir važiuosiu traukiniu. Taigi, kodėl juokėtės? Taigi, pasiūlymas dėl techninės apžiūros paketo. Šiandien penki e, žmonės žus Europos keliuose e, dėl avarijų susijusių su techninėmis kliūtimis ir techninės problemas sukelia daugybę procentų avarijų ir taip pat tarp jų avarijos susijusios su, su motociklais ir skuteriais. Tikslas yra sumažinti žodžių keliuose skaičių iki 2010 ir pasiekti 0 procentų 50 metais. Skaičius, kuris gavome už 11 metus, rodo, kad žodžių keliuose skaičius sumaž, su, su, sumažėjo, bet e, reikia imtis visų priemonių, kad pasiektume tikslą iki 2020-ųjų. Nuvaryti e, automobilį apžiūrai tai nėra biurokratinė e, našta, tai tiesiog tikslas saugoti gyvybės. Tik jeigu vairuojate automobilį, kuris netik, nu, netinka būti keliuose, jūs keliat pavojų pačiam savo ir visiems keleiviams, šeimai, draugams, kolegoms, jūs taip pat esat pavojus kitiems kelio naudotojams visoje Europoje. Ir mes nenorim, kad šitie pavojingi automobiliai būtų keliuose, taigi ką darom? Paketas apima, kad bus techninė apžiūra kasmetinė, taip pat bus papildomi patikrinimai ir griežtesnė registracijos sistema. Svarbiausi dalykai taps reglamentais ir jie užtikrins geresnį lygį standartizuoto testavimo, kai bus pagrindas ateitie tarpusavės supratimui. Yra du pagrindiniai elementai susijęs su kasmetinė techninė apžiūra. Pirmiausia, mes numatom minimalius standartus kai sumokat 40 eurų už testą, reikia žinoti, kad jūs negaunat vien tik tai popieriuką, bet kad bus tikrai atliktas aukštos kokybės saugumo patikrinimas. Toliau apžiūra pa, da, bus dažnesnė senesniems um, automobiliams arba kurių rida didesnė. Ka, ir siekime, kad automobiliai būtų, nauji automobiliai yra, yra saugesni, tačiau seni, senesni negu šešių metų yra nepakankamai saugi. Saugus jie sukelia daug vis rimtų rimtesnių avarijų, sunkesnių avarijų. Asmeniniams automobiliams reiškia, kad e, pirma apžiūra po keturių metų, antra po šešių metų, o paskui kas met. Ir taip pat keis estamės es taisyklės, kur reikalaujama, kad bus apžiūra kas, ant, kas du metai po šešių metų naudojimo. Dauguma valstybių narių e, reikalauja, kad būtų kasmetiniai apžiūros patikrinimai senesniems automobiliams ir taip pat bus įvedama privaloma apžiūra motociklams ir skuteriams. Ir motociklininkai yra patys pavojingiausi, motociklai pavojingiausi ir yra daugiausia žučių. Yra šimtai tūkstančių žmonių žūstančių kasmet. Yra e, daugybė ir apie 80 procentų avarijų yra susijęs su techninėmis problemomis taikant 12 valstybių narių taiko mm, apžiūrą madų ciklams ir taip pat galime pakeisti Taip pat norėčiau pasinaudoti galimybę paaiškinti e, istorinių automobilių savininkams, kad nėra pagrindo bijoti. Tam, kad išlaikytume istorinę šitų automobilių vertę, e, tai e, yra naudojamas pa, pakeičiamas dalis ir nėra būtinybės keisti techninės charakteristikas pačių pagrindinių mm, dalių, kaip pavyzdžiui variklis arba stabdžiai. Aš e, tam, kad būtų išsaugota istorinė vertė. Ir galima modifikuoti automobilius, naudoti neoriginalias dalis tiek, kiek atitinka saugumo ir aplinkos saugos reglamentai, reikalavimus. Ir, tačiau pakeitimai negali sumažinti saugumo ir tai nereiškia, kad, valsty, kad senesni automobilių savininkai negali jų modifikuoti, bet jie, pavyzdžiui, nusprendžia įdėti naują variklį į 50 metų automobilį šitą papildomą galę. Bus padidinta ir komisija mano, kad e, tokius automobilius reikia tikrinti nuolat. Taip pat e, e, komercinį automobilį patikra yra kitas svarbus dalykas ir atsitiktinių patikrinimų, e, patikrinimai yra efektyvesni. Yra nauji standartai e, inspektorių kvalifikacijai ir jie pasirenka automobilius e, atsitiktiniams patikrinimams. Tai bus pasirinkamas tos bendrovės, kurių automobiliai nėra pakankamai saugus. E, tikiuosi, kad vyks diskusija parlamente dėl šitos tarpaus pasiūlymo ir kad jos vyks greitai, veiksmingai ir bus greitai priimtas dokumentas. Taip pat norėčiau priminti, kad kad šitas pasiūlymas išgelbės penkias gyvybės Europos keliuose kiekvieną dieną. Dėkuoju. First on my list Ačiū komisijos nariui. Pirmiausia, kalbėtojų sąraše matau poną Groš. Mm, turime maždaug 30 minučių. Ačiū. Pane pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti komisijos nariai už pasiūlymą. Aš manau, kad jis sutampa su mūsų e, darbo kryptimi, nes mes norime užtikrinti eismo, kelių eismo saugumą, tai taip pat atitinkama mūsų vykdoma politika. Taip pat mes norime mm, priartinti Europos politiką prie piliečių, todėl mes tikimės iš e, įstatymo leidėjų greitų, konkrečių ir veiksmingų žingsnių. Taigi techniniai aspektai yra, sudaro tik tai dalį saugumo keliuose, nes prisiminkime E, iš esmės alkoholį, narkotikus, greitį, taip pat infrastruktūrą mes paminėjome praėjusiais metais. Ir e, techninės priežiūros priemonės yra labai svarbios tokia atveju. Taigi dabar aš apie tarpvalstybinį aspektą norėčiau prisiminti. Man svarbu yra, kad įvairiose valstybėse būtų vienodai kokybiška techninė kontrolė. Ir taip pat, kad inspektoriai būtų vienodai išmokyti ir kad e, e, įvairiose valstybėse būtų galima vienodai patikrinti e, transporto priemonių kokybę. Ir iš esmės mes turime pasvarstyti, kaip kai kuriais atvejais kontroliuoti ir pačius kontroliuotojus, nes kai kuriais atvejais jie gali nespėti arba nespėti, bet vis dėlto pasakyti, kad atliko tokią kontrolę. Taigi šitas automobilio pasas, manau, kad yra toks dokumentas, kuriuo galima užtikrinti, kad kilometrų skaičius, kuris yra tachometre užfiksuotas ir kita informacija, kuri patikėtėme apie transporto priemonę, yra užtikrintai teisinga. Aš manau, kad mes šiame komitete, e, bet kokiu atveju turėsime konstruktyvų pasiūlymų jūsų, dėl jūsų pasiūlymo, kuris yra labai geras. Kiek suprantu, tik liberalai nėra užsirašę kalbėti. Ponas Alkadravai. Ačiū pirmininkė, dėkoju komisijos nariui už jo įžanginę kalbą. Ji parodė, kad komisija rimtai vertina šį klausimą. Tai yra labai gerai, nes ir mums jis labai svarbus. Reikia skirti pakankamai laiko šiems klausimams išnagrinėti. Mes sveikiname ketinimą didinti saugą keliuose. Visiems šiems aspektams mes pritarėme. Pritarėme ir tam, kad reikia didinti techninių patikrinimų, techninių apdurų apžiūrų skaičių, tačiau tuo pačiu metu reikia suderinti tų apžiūrų lygį, nes kai kuriuose valstybėse narėse techninės apžiūros atliekamos rimčiau nei kitose. Manau, kad teisės aktais mes galėsime pakelti aukščiau kartelę ir visur taikyti vienodus reikalavimus. Taip pat į priemonės bus įtraukti ir motociklai bei motoroleriai. Jūs minėjote, kiek avarijų sukelia šios transporto priemonės. Yra numatytas geras principas, tačiau reikėtų vadovautis vienodų požiūrių, reikia visiems taikyti vienodus standartus. Negali būti taip, kad kai kurioje, kažkurioje valstybėje narėje veiks daug įmonių, o kitur mažai. Taigi tokios būtų mano pastabos, apskritai manau, kad mūsų pozicijos panašios. Liberalų vardu ponas Debaker. Ačiū komisijai už tai, kad pristatė pasiūlymą. Man manau, kad šis pasiūlymas tikrai reikšmingas. Mes norime, kad visoje ES galiotų vienodi standartai, kad jie būtų vienodai pagerinti. Šiuo metu keliuose važinėja tokie automobiliai, kuriuos geriausia būtų laikyti garažuose. Jūs taip pat kalbėjote apie tai, kad reikia sugriežtinti įprastų transporto priemonių kontrolę. Mūsų nuomonė ši mintis gera. Tačiau reikėtų ir tinkamų investicijų į visą apžiūrų sistemą. O kalbant apie senovinius automobilius, turiu pasakyti, kad mūsų šalyje yra daug senovinių automobilių gerbėjų, taigi reikia atsižvelgti ir į jų interesus. Ačiū dabar, ponas Kramer. Wichtig 40.000 Tote auf Europa. Iš tikrųjų, e, problema yra svarbi, 40 tūkstančių kiekvienais metais žūsta gatvėse. Taigi, tsunamio a, katastrofa. A, e, ten žuvo apie 400 e, tūkstančių gyventojų. O mes Europoje praktiškai peržengėme šį skaičių. Todėl aš manau, kad turėtume vis dėlto atlikti išsamesnius tyrimus senesni automobiliai, aš nežinau, e, kaip jų problematika yra sprendžiama įvairiose valstybėse narėse. Čia galbūt mes e, namuose galbūt norėtume pasitelkti atitinkamą informaciją. Jeigu jūs galėtumėte ją suteikti, būtų labai gerai. Iš tiesų, kas man atrodo kritikuotina komisijos pasiūlyme, komisijos narys tikriausiai prisimenate, e, kai, kai prieš kelius metus buvo pateikta puikia brošiūra, tada mm, prieš 25 e, metus atrodė, kad e, viršytas greitis yra didžiausia problema keliuose. Tačiau per šitos 25 metus komisija nieko nepadarė. E, tai greitkeliuose kai kur buvo nustatyta 110-120 km per valandą, Vokietijoje tik tai mes neribojama greičio savo greitkeliuose. Tačiau mes pastebėjome, kad reikia vis dėlto europinio požiūrio. Miestuose e, yra miestas e, greitis ribojamas iki 50 km per valandą. Aš manau, kad iniciatyva turėtų būti e, visų pirma mm, nukreipta į tokią strategiją, kuri padėtų ne tik taip kurti pažangius automobilius, bet ir teikti informaciją, bet tai ir lavinti vairuotojus. Pane Foster. Pone Foster, ačiū pirmininkė, dėkoju komisijos nariai už tai, kad jis atvyko ir pristatė šį klausimą. Norėčiau dabar pateikti porą pastabų, kol kas tik porą pastabų, nes žinoma, čia kalbam apie daugybę aspektų. Visų pirma, apžiūros. Akivaizdu, kad reikia reguliariai atlikti automobilių apžiūras ir kuo senesnis automobilis, tuo daugiau problemų gali kilti. Jungtinėje karalystėje e, e, techninės apžiūros atliekamos kas trejus metus ir e, pirmiausia, po trejų metų vėliau vykdomos kasmetinės apžiūros. Ir manau, kad toks mūsų pavyzdys yra tinkamas, žinoma, kitos šalis turbūt turi kitokias sistemas ir nemanau, kad pirmoji apžiūra turėtų būti e, atliekama po šešerių metų, tai yra per ilgas laikotarpis. Dėl senovinių automobilių, manau, kad e, komisija jau sulaukė lobistų susidomėjimo. Junktinėje karalystėje senovinių automobilių yra daug, jų daug yra ir Europoje ir akivaizdu, kad mes nenorime keisti, modifikuoti tų automobilių. Yra daug tokių automobilių entuziastų, kurie daug dirba, prie, prie savo automobilių ir mes tikrai norime, kad būtų išsaugoti tie automobiliai. Kalbant apie automobilių entuziastus, tai jau yra. Mm, Tokie mm, žmonės tikrai rūpestingai prižiūri savo automobilius, nemanau, kad reikėtų čia kištis. Noriu dar kartą padėkoti komisijos nariui, kad jis atvyko. E, vyksta įdomi diskusija ir žinoma, manau, kad reikėtų vengti per didelio reguliavimo ir nereikalingų apžiūrų. Manau, kad sistema turi būti racionali ir aiški, kad neatsirastų per daug išlaidų. Ačiū, ponas Kok. Ačiū, ponė komisijos narė. Taigi savo iniciatyvą patikimi pranešimai vis dėlto yra prasmingi, nes praėjusiais metais mes tokiame pranešime mes reikalavome tokį paketą pateikti iš komisijos. Taigi aš norėčiau pabrėžti, kad mums reikia minimalių reikalavimų. Tai būtent e, ko sureikalavome iš kontrolieriaus, kad jis būtų ekspertas, tai turi, turi būti uh, tikrinimo metodų, e, tikrinimo proceso minimalų standartai nustatyti. Be to, uh, valstybės narės gali, žinoma, griežtesnius taikyti standartus. Uh, Ir kitas dalykas, šis paketas padės paskatinti pažangą ir mokslinius tyrimus ES, nes kad būtent šita techninė apžiūra būtų, būtų taikoma efektyvesnė ir labiau pritaikyta piliečiams. Pane Stertuk. Ismail, I'll miss you out then. Mr. Higgins ponas Higgins. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir vėlgi noriu pritarti tam, ką sakė kiti kalbėjai, kad dokumentas yra labai geras ir komisija kalba apie CO2 išmetimus sumažintų ir apie kitus taršus ir atsižiūrėti ir iškylas klausimas tai ridos. Daug e, senų, e, nenaudų automobilių ne negali, nenurodo tikslių faktų ir aš e, e, džiugiuosi, kad iška, iškeltas automobilių pasas klaus, klausimas Belgijoje, tai tikrai yra, gali būti naudojamas ne vien tik visoje Europos Sąjungoje. Pasiūlymas e, dėl senų automobilių, senų automobilių yra geras, bet norim užsitikrinti, kad kalbam vien tik tai apie kelių saugumą, ir nenorime didinti biurokratijos vartotojams. Žinau, e, kad reikia, kad siūloma ir traktorius taikyti transporto priemonėmis, bet e, man kelia nerima komisijos nuoroda į traktorius ir e, čia kalbam apie transporto priemonės, kurių greitis gali būti 40 km per valandą, ne, desnė, aš nepritariu šitam pasiūlymui, bet dar vienas klausimas dėl bendrų standartų visoje Europos Sąjungoje patikros centrams, manau, tai yra būtina. E, ypač, bet, e, pavyzdžiui, kita, kai, kai kur pavojingi automobiliai praėjo apžiūrę, manau, kad reikia bendrų standartų. Ačiū, panė Mikė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti komisiją su šiuo pasiūlymu, jisai buvo tikrai naudingas ypač todėl, kad jie atkirpė dėmesį ir motociklus. Tai iš tikrųjų teisingas žingsnis. Aš norėčiau a, iš esmės užduoti klausimų, a, ponia komisijos nariai, kad viską bendrai suprasčiau. Pirmiausia, jūs kalbėjote apie minimalius standartus. Iki šiol jūs, kaip Europos komisija, analizavote likščiolinių standartų įgyvendinimą. E, e, ar jūs iš tiesų dabar ką nors numatote apie, apie nustatyti kaip minimalius standartus. Ir dabar šeštame priedė jeigu aš neklystu, e, nurodoma, kas laukiama, kalbant apie kvalifikaciją šitų inspektorių. E, bet kokiu atveju e, derinimas tai yra suderinimas įvairių teisės aktų, nes kai kuriuose valstybės nors jau dabar yra taikomi griežti standartai. Ir a, e, iš esmės, a, e, kaip dabar suderinti tuos standartus? Aš kalbėjau apie a, e, kvalifikaciją. A, a, Vokietijoje, pavyzdžiui, a, automobilius gali tikrinti tik tai diplomuoti inžinieriai. Aš nežinau, kaip kitose valstybėse narėse yra. Kas man krito į akį, ko aš nelabai supratau. Jūs a, iš esmės numatote tam tikrą patikrą atlikti, kai automobilis yra m, keičiamas, pavyzdžiui, įsigijus naują automobilį. Bet jeigu tas automobilis, e, naujas automobilis, kurį perkate, yra jau patikrintas prieš porą mėnesių, tai kam jį dar kartą tikrinti? E, be to, jūs e, savo pasiūlyme nurodote, kad ir privatus arba privačios įmonės gali tikrinti tokius automobilius. Aš ne, nežinau, iš tikrųjų, ar privačios įmonės gali tikrinti tuos automobilius. Aš manau, kad vis dėlto valstybė turėtų prisimti šią užduotį. Taip pat 17 e, straipsnėje jūs e, kalbate apie deleguotus teisės aktus. Jūs e, norėtumėte atsižvelgti ir techninę pažangą, jūs norėtumėte atrišti rankas ir gamintojams, ir visiems kitiems. Tai parlamentas vis dėlto norėtų paklausti, taigi, kokia ta veiksmų, veiksmų laisvė būtų, būtų paliekama tai techniniai pažangai. Kitas dalykas, e, ar jūs atlikote poveikio vyrinimą, ar a, e, iš tikrųjų tos patikros padidina saugumą keliuose. Ir nepamirškime, žinoma, išlaidų, nes a, e, jeigu kas septynerius metus a, reikės tikrinti automobilius, tai vis dėlto problematiška bus. Danke, Herr Vorsitzender. Äh, Pone Parkerį, ačiū Visų pirma, aš norėčiau pateikti keletą teigiamų pastabų, e, padėkoti Jums už pasiūlymą, nes e, manau, kad e, ta patikra turėtų vykti tokia, pagal tokią formulę kaip kas ketverius, dviejus ir vienerius metus. Manau, kad standartai turėtų būti suderinti ir sugriežtinti. Kitas dalykas turėtų būti reikalaujama mm, nustatyti tam tikrus standartus būtent taip pačiai patikrai. O jeigu, mm, sakykime, tokių standartų nebus, tada bus iškraipa konkurencija. To mes norime išvengti, nes e, to, tos patikros vis dėlto yra susijusios su tam tikra, tikra biurokratinė našta. Aš manau, kad e, tie saugumo standartai ir šitos e, vieningos apžiūros iš tiesų uh, yra mm, teigiamas e, rezultatas, būtent kalbant apie transporto priemonės, čia diskutuojant ypač apie šį reglamentą. Ir e, norėčiau užduoti e, klausimą, dar baigdamas. Nors iš tiesų transporto priemonėms yra taikomas, taikomi tam tikrai griežti saugos standartai, dėl to įvyksta eismo nelaimės. Ar jūs galite įsivaizduoti, kad mm, galėtume mes suderinti e, saugumo standartus, tą įrangą, kuri e, įmontuojama užtikrinant saugumą automobiliuose. Tai, e, kad pavyzdžiui, vienoje šalyje automobilyje privaloma atsarginės lemputės vežiotis, kitai, kitame, pavyzdžiui, įvairias detalės vežiotis arba kaukės, sakykime, dėl jeigu reikia. Aš manau, kad tai prisidėtų prie didesnio saugumo ir e, būtų supaprastintos taisyklės, tai būtų bent jau uh, protingas supaprastinimas. Pone Jela Sender. Ačiū pirmininkė. Ir aš džiaugiuosi šiuo pasiūlymu, nors jame ir yra tam tikrų aspektų, kurie kelia abejonių. Šiuo metu Ispanijoje kyla susirūpinimas dėl automobilių būklės. Ta būklė lemia krizė. Ir jeigu mes didinsime žmonių informuotumą, tai bus naudinga. Žiūrint į komisijos pasiūlymą, akivaizdu, kad e, kai kurios šalis patiria didesnį spaudimą dėl krizės. Ir jeigu automobiliai sensta, tai reikia tam tikrų programų, kuriomis žmonės būtų skatinami keisti automobilius, kurie nebepraeitų techninės apžiūros. Kalbant apie lėktuvų techninius standartus, turiu pasakyti, kad Ispanijoje kilo problemų dėl Ryanair lėktuvų ir žinau, kad e, jūs palaikote ryšius su mano ministru ir aš tikrai manau, kad reikėtų spręsti ir lėktuvų E, lėktuvų techninių problemų klausimą. Ponas Marinescu, dvi minutės. Žerinte, cred că propunerea e, este binevenită și necesară e, dacă se încearcă uniformizarea standardelor. Tai yra ilgi lauktas ir sveikintinas pasiūlymas, panas komisijos nariai. Kilo klausimas, ar priklausys nuo to, iš kur yra pirkėjas, kur bus vykdama techninė apžiūra. Taigi, ar jam bus leista peržiūrėti peržiūrą bet kuriai valstybė nariai? Ar svarbu, iš kurios valstybės narys kyla skirtumai bei. Taip labai trumpai, e, svarbiausia dėl e, dažnumo ir e, techninio apžiūrų kontrolės. Vis svarbiausia reikėtų ir pasiūlyti, kad reikia ir aplinkos sauginio kontrolė, ir nes reikia keisti automobilis, nes jie sensta. Tai puikiai kita gera mintis yra tai, kad e, kaip yra kitose sektoriuose e, numatyti standartai ir jeigu jūs e, galbūt numatėte, kaip yra visi, e, visi automobiliai atitinka, iš, yra išmeta ir išmeta viršalų ir reikia tikrai skatinti visiškai pakeisti senus automobilius. Dabar norėčiau paaiškinti klausimą E, apie senovinis automobilius, nenaujus automobilius. Mm, galbūt geltonoji spauda vėl neteisingai atspindės šitos klausimus. Kitas svarbesnis dalykas, kurį norėčiau iškelti, tai klausimas, e, kai ratai yra tvirtinti prie nestandartinių ašių ir tai kelia problemų saugumui. Tai iš esmės dviejų rušių ašis ir taigi kas atsitinka, kad vieni tam nepritaikyti ratai yra pri, pritvirtinami prie atitinkamos ašies ir tiesiog metalas nusidėvi ir kelia e, problemų. Ir E, manau, kad reikia iškelti šitą klausimą dėl to, kad ratai yra tvirtinami prie netradicinių e, ašių. Ir jeigu ratai tvirtinami ne pagal reikalavimus. Ir tai bus e, vertinamas kaip trūkumas kasmetinėje apžiūrėje. Aš manau, kad reikėtų stabdyti šitą praktiką, tai, kai pritvirtinami netinkami ratai prie netinkamos ašies. Aš patikėkite manimi, tai tikrai problematiška. Kitas klausimas, e, pritariu poniai Foster, nesakau, iš, nesu iš tų, kurie sako, kad Britanijoje geriausia, bet e, vienas dalykas, kas, ką tikrai gera, gerai daroma, manau, kad e, kaip ir kaip čia yra siūloma, kad daryti apžiūrą kas du metus, manau, kad geriau kaip Britanijoje, kad apžiūra būtų kiekvien kas metai. O dabar e, suteikiu žodį ponui komisarui. Dešimt minučių. Ačiū. Dėkoju komiteto nariams. Ačiū už teigiamą reakciją į mūsų pasiūlymą. Visų pirma, noriu Jūs patikinti, kad esame pasirengę diskutuoti apie visas detalės, visus niuansus. Galime apie tai konstruktyviai ir pragmatiškai diskutuoti. Mūsų požiūris tikrai nėra labai griežtas, bet kaip jau sakiau iš pat pradžių. Ir turiu pasakyti, kad jūs nepateikėte tų klausimų, kurie buvo pateikti per spaudos konferenciją ir nekalbėjote apie tos dalykus, kuriuos mini kai kurių šalių spauda. visų pirma, klausimas, kodėl teikiamas šis pasiūlymas. Yra atliktas poveikio vertinimas ir jūs visi žinote, kad mes siekiame mažinti avarijų ir mirčių keliuose skaičių. Ir jeigu matome, kad yra priežastis, dėl kurios kyla avarijos, reikia bandyti panaikinti tą priežastį ir būtent dėl to ir siekiame griežtesnės drausmės tikrinant automobilio atitikti techniniams standartams ir sąlygoms. Taigi viskas yra labai paprasta ir už to pasiūlymo nieko daugiau neslypi. Žinoma, kai kuriuose šalise gali būti nustatyti griežtesni reikalavimai, tačiau pagrindinis mūsų tikslas - standartizuoti reikalavimus ir vadovautis labiau suderintų požiūrių. Iš pat pradžio apie senovinius automobilius nebuvo kalbėta, tačiau galiu pasakyti, kad ir man labai patinka klasikiniai senoviniai automobiliai ir tokie automobiliai yra tikrai gražus ir noriu pasakyti, kad mes tikrai nemanome, kad tikras klasikinis automobilis kelia pavojų. Tačiau jeigu tas automobilis yra modifikuotas ir, pavyzdžiui, jeigu įdėtas naujas variklis, tai tokius automobilius reikia tikrinti. Automobilių pasų klausimas yra labai įdomus, o dėl aplinkos apsaugos standartų galiu pasakyti, kad ES naujų automobilių gamybai keliami labai griežti reikalavimai, yra įdėkti nauji aplinkos apsaugos standartai. Ir ir automobilių techninė būklė yra siejama su tam tikrais aplinkos apsaugos kriterijais, pavyzdžiui, išmetamųjų dujų kiekis ir panašiai. Manau, kad tai yra viena iš sričių, kur būtų galima griežtinti reikalavimus. Dėl padangų tai yra svarbus elementas, tačiau negaliu čia nieko daugiau pakomentuoti dėl greičio ribojimo. Labai gerai prisimenu, kad jūs siūlote spręsti greičio ribojimo klausimą. Bet kyla klausimas, ką mes galime padaryti, jeigu jūs manote, kad tas greičio ribojimas, kuris galioja Prancūzijoje ir e, Belgijoje būtų taikomas mano šalyje, tai aš tikrai smarkiai išsigaščiau, nes daug kas priklauso nuo eismo sąlygų konkrečioje šalyje. Toliau gatvės gyvenamosiose rajonuose. Galėtume pasigilinti į šį aspektą, tačiau tikrai neketinu teikti pasiūlymo dėl bendro greičio limito visai Europai. Manau, kad tai yra vienas iš tų klausimų, kur, dėl kurių valstybės narės yra prisijėmusios įsipareigojimų. Visos valstybės narės yra įsipareigojusios mažinti e, žučių keliuose skaičių. Ir čia svarbus elementas yra greičio limitai, bet jie turi būti nustatomi pagal aplinkybės. Taigi palikime šį klausimą spręsti valstybėms narėms. Dar vienas klausimas, kuris buvo iškeltas. Jeigu įsigijate automobilį, reiškia, kad pilate į jį degalus ir tai reiškia, kad jums turi pakakti pinigų ir techninėms apžiūroms. Ir tikrai nemanau, kad turėtume švelninti reikalavimus taikomus senesnių automobilių savininkams. Jeigu jums pakanka pinigų automobilių ir degalams įsigyti, tai reiškia, kad turite pinigų ir techniniai apžiūrai dėl privačių bendrovių, kurios galėtų atlikti techninės apžiūras. Daugelie valstybių veikia privačios sertifikuotos bendrovės, kurios yra gavusios institucijų įgaliojimus. Ir institucijos kontroliuoja šias įmonės. Taigi nemanau, kad techninės apžiūras turėtų atlikti tik valstybinės įmonės. O dėl skirtingų reikalavimų galiojančių e, įvairiose šalise už ES ribų. Taip yra visur. Tarkime, Europoje galioja vienokie standartai, Junktinėse Amerikos valstijose kitokie. Ir jeigu norite parduoti prekiauti savo automobiliais JAV, tai reiškia, kad tie automobiliai turi atitikti JAV standartus. E, Junktinės Amerikos valstijos daug anksčiau nei Europas sugriežtino standartus. Dabar ir mes taikome tam tikrus reikalavimus importuojamiems automobiliams ir manau, kad toks požiūris yra visiškai logiškas bet nemanau, kad e, artimiausių metų bus nustatyti pasauliniai reikalavimai, netgi nepaisant to, kad visi esame suinteresuoti mažinti žučių keliuose skaičių. Taigi ir žučių skaičius pagal bendrą gyventojų skaičių įvairiose šalise labai smarkiai skiriasi. Ir manau, kad e, šiuo požiūriu Europos padėtis nėra pati blogiausia. Dėkoju. Taigi, e, Rainer, tai yra karštas klausimas ir norėjau sureaguoti. E, negavom prašymų iš Ispanijos vyriausybė, jeigu Ispanijos vyriausybė pateiktų tokį prašymą ar klausimą, mes pažiūrėsim, ką galim padaryti, kaip išspręsti šitą klausimą, bet kol kas mes e, nieko negavome ir turime pasikeisti informaciją. Pažiūrėsim, kas iš to išės. Okay, thank you very much. Dėkuoju. Taigi, saugiausiams kelionės. Okay, thank you. Next item on the agenda is... Kitas darbotvarkės klausimas yra e, koncesijos stačių skirimas. Ponė nuomonės referentė yra Sabina Vilas, taigi stikime žodį. Vielen Dank, äh, liebe Kollegen. Ačiū, e, kolegos. Aš norėčiau išnaudoti ateinančias minutės e, ir pristatyti savo nuomonės projektą dėl e, koncesijos sutarčių skirimą. Jau 2010 m. gegužės mėnesį didžioji dauguma Europos parlamento narių e, priėmė e, ponios Hadiriulė pranešimą. Jame buvo pasisakoma prieš ES komisijos iniciatyvą dėl paslaugų koncesijų. Aš manau, kad iš tiesų Europos lygių mes neturime reglamentuoti paslaugų koncesijų, koncesijų ir jų sutarčių. Pirmiausia, aš bijau neigiamo poveikio teikiant paslaugas pavyzdžiui, silpniems arba neįgaliems žmonėms ir užtikrinant socialinį saugumą. Todėl aš rekomenduoju atmesti šį direktyvos projektą. Pirmiausia, gal pateiksiu kelias bendro papučio pastabas. Komisijos pasiūlymo pagrindinis tikslas yra sukurti dėsnį teisinį tikrumą. Mano nuomonė, tačiau nėra a, iš esmės to teisinio netikrumo. Todėl e, teisinis tikrumas ta direktyva tikrai nebus sukurtas. Mm, Koncesijų starčių skyrimas dabartinėje e, pirminėje ES teisėje yra reglamentuojamas pakankamai teisiniu tikrumu, e, ypač taikant vienodo požiūrio, diskriminavimo ir skaidrumo principus kylančius pagrindinių laisvių ir iš Europos teisingumo teismo praktikos. Taip pat e, kritiškai žiūriu e, aš į taikymo sritį, kur yra neaiški. Pavyzdžiui, antrajame penktame straipsnėje ir, e, ir persiauras nukrypti leidžiančio nuostatų sąlygas aštuntame straipsnėje. Aš manau, kad socialinės apsaugos kultūros, švietimo, viešos infrastruktūros ir kitų vietos valdžių institucijų paslaugų sritys turėtų būti išbrauktos iš taikymos ryties. man e, šitas e, socialinės apsaugos aspektas yra labai svarbus. 14, e, sutarties 14 straipsnė protokolė dėl bendrus interesų tenkinančių paslaugų pabrėžiama didelė valdžios institucijų veiksmų laisvė teikiant, pavadant teikti ir finansuojant visuotinės svarbos paslaugas. Tačiau niekur direktyvos projekte nėra nuorodų, kad šios paslaugos stiprinamos ES pirminėje teisėje. Taigi, ką mes galime pastebėti? Komisija nori, kad e, konkursai būtų e, pateikti mm, bendrai rinkai, bendros rinkos galioms ir konkurenciniai kovai. Ir iš esmės e, e, pabrėžiama, kad e, atrankos kriterijų skaičius turėtų būti ribotas. Be to, nėra įsipareigojama prisijungti prie vietos kolektyvinių susitarimų. Be to, komisija nori sukurti naujos rinkos sektorius, užuot teikus bendrasias visuotinės svarbos paslaugas. Tai aš manau, kad tai yra neteisingas kelias. O tos visuotinės e, svarbos paslaugos yra tos paslaugos, kurios atitinka žmonių pagrindinius reikalavimus. Tos paslaugos, vadinasi, neturėtų būti atiduotos rinkos valiai. Todėl žmonės turėtų turėti teisę pasinaudotos visuotinės arba paslaugomis visoje šalyje ir lengvai ir greitai. Todėl aš manau, kad prieimu šitą direktyvą, iš esmės nebebūs viešojo sektoriaus institucijų bendradarbiavimo ir vidinių sandorių. Na, kita vertus, vidinė partnerystė bandama skatinti arba viešo ir privataus sektorių partnerystę. Bet aš manau, kad vis dėlto nėra taip, kad privatus sektorius teikia veiksmingesnės, skaidresnės ir už prieinamesnę kainą paslaugas negu viešasis sektorius. O dabar transporto sektorija galiu pastebėti transporto srityje, geležinkeliu, autobusu arba lėktuvu keliaujant ypač e, taikant e, automatinės tarpininkavimo paslaugas, būtent ir būtų e, apriepiamas šią direktyvą. Na, čia iš esmės kalbama apie mm, iš esmės oro uostus, uostus ir kitas transporto zonas, kuris ir būtų taikoma ši direktyva. Na, čia iš esmės e, kalbama ir apie reglamentą 1008 e, metų. Ir apie 1000, ir e, reglamentą 1370 metų. Pagal jų yra jose reglamentuojama veiklos licencija. Aš manau, kad ši direktyva nepagerins dabartinės padėties, bet manau, kad tiesiog bus didesnė painiava, nes bus painiamasi su ankstesnėmis taisyklėmis. Dėkuoju. EPP atstovas. Na, dangau. Pone Keliais, EPP vardu. Ačiū, mm, panė pranešėjai, už jos analizę. Iš tikrųjų, manau, kad būtina vidaus rinkoje, tai ES rinkoje, būtų suteikta laisvė teikti paslaugas ir būtų skatinama konkurencija. Čia aš manau, kad mes sutarėme dėl to. Ir manau, kad būtina kad e, skelbiant viešuosius konkursus arba mm, skelbant paslaugų koncesijos e, konkursus mm, taip pat būtų įmanoma dalyvauti e, konkurencinėje kovoje ir kovoruoti, konkuruoti su kitomis viešosiomis įmonėsimis. Tačiau komisijos pasiūlymą reiktų dar labiau patikslinti, o tai ir daro pranešėja. Ir aš manau, kad mes turime atskirti visuotinės svarbos paslaugas nuo E, privačio, privataus sektoriaus. Tai būtent a, e, a, e, svarbi infrastruktūra, kaip pavyzdžiui, a, medicinos paslaugų teikimas arba energijos teikimas arba a, kanalizacija ar nu, nutekamųjų vandenų tvarkymas arba geriamojų vandens tiekimas. Manau, kad a, tai turėtų būti palikta a, a, valstybei. O dabar žiūrint kasgi vyksta Vokietijoje per pastarosius metus. Taigi mm, privačioms įmonėms, bendradarbiavant su, su valstybinėmis įmonėmis, buvo tvarkomas tam tikros komunalinės paslaugos ir rezultatai ne visada yra patenkinami. Todėl aš manau, kad būtina ir šioje direktyvoje aiškiai atskirti būtent tas visuotinės svarbos paslaugas. Nediskriminuoti, žinoma, e, tų privačių įmonių. Jeigu skeliamas konkursas, tai jame dalyvauja visi, e, kas tik nori, tačiau turi būti taikomos griežtos sąlygos, teikiant tokias visuotinės svarbos e, paslaugas. Taigi, iš principo mes pritarėme tam komisijos pasiūlymui, tačiau nenorime atverti Pandoros skrynios. Taigi, aš, maniau, aš manau, kad abipusiškumo principas turi būti labai svarbus. Tai ypač kalbant apie ES rinką, apie visuotinės svarbos paslaugas ir, e, žinoma, ir apie atskiras, atskirius sektorius, kuriuos administruoja valstybės narės savo nuožiūrą. O transporto srityje tada mes taikoma tinkamiausia praktika. Čia ypač prisiminkite e, geležinkelio e, paketą, kurį, kuris buvo pakeistas, kurį mes visi kartu patyrėme Na, čia prisiminkime mūsų nacionalinę patirtį. Žinoma, laisvė teikti paslaugos turi būti užtikrinta, čia akivaizdu tiek ore, tiek jūrose, tiek e, geležinkelių transportas turi būti konkurencingas. Tačiau e, manau, kad vėl to kai kurie aspektai turėtų būti pabrėžti ir juos turės išvelgti komisija. Dankjewel. Ponas Alkadraui. Ačiū. Pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad ji pristatė savo pranešimą. Ji šiek tiek kritikavo komisijos pasiūlymą ir galiu tai kritikai pritarti. Nors nesu visiškai stikinęs, kad reikia tiesiog atmesti komisijos pasiūlymą per artimiausias dienas ir savaitę, žinoma, reikės diskutuoti apie šį pasiūlymą. Galbūt komisija galės savo pasiūlymą patobulinti, ypač uostų paslaugų srityje. Taigi manau, kad pasiūlymą reikėtų toliau nagrinėti, bet manau, kad e, pa, pats išeities taškas turi būti šiek tiek kritikuojamas. Ponas Udžijas. Ačiū. Pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai poniai Vils už jos atliktą darbą. Suprantu, kas jai kelia susirūpinimą, bet negaliu pritarti jos nuomonėje, kad reikia komisijos pasiūlymą tiesiog atmesti. Aš manau, kad teisėkuros pasiūlymai dėl koncesijų sutarčių gali būti naudingi, kadangi jais bus sukurta tikra teisinė bazė. Šiuo metu turime direktyvą dėl viešųjų sutarčių, taip pat yra nemažai ir teismo, teisingumo teismo praktikos. Kai yra priimami teismo sprendimai, kai atsiranda vis daugiau precedentų, tai reiškia, kad tas rytis e, per mažai reglamentuojama ir kad reikia užtikrinti teisinį aiškumą toje srityje ir akivaizdu, kad toks poreikis egzistuoja čia. Taigi mums reikia tokio teksto, kuriame būtų išdėstytos tikslios taisyklės, būtų užtikrintas teisinis aiškumas dėl koncesijų sutarčių ir manau, kad e, komisijos pasiūlymas yra geras išeities taškas. Tiesa, manau, kad jame yra pateikta per daug procesinių detalių ir jas gali būti sunku įgyvendinti praktiškai. Taigi turėtume dirbti prie šio pasiūlymo, racionalizuoti šią direktyvą, kad ji būtų naudinga ūkio subjektams veikiantiems e, šiuose sektoriuose. Ir aš manau, kad administracijos institucijų nuožiūros laisvę šis tekstas apribos, o ne padidins. Bet vis dėlto reikėtų tam tikro lankstumo, reikėtų palikti institucijoms ir veiksmų laisvės, kad piliečiai gautų tinkamo lygio paslaugas reikėtų numatyti tam tikrus kokybės reikalavimus ir visuotinės svarbos sutarčių reikalavimus, kad, kurių koncesininkai turėtų laikytis. Aš manau, kad reikėtų pareng... tiksliai apibriežti šios direktyvos taikymo sritį direktyvos konstatuojamosiose dalyse yra nemažai mm, aspektų, kuriuos reikėtų dar patikslinti. Pavyzdžiui, daroma nuoroda į Balearų salas. Ten buvo kilę problemų, buvo problemų ir Italijos sistemoje. Svarbu, kad koncesijų sutartys būtų sudaromos vengiant interesų konfliktų. Taigi, reikia didesnio teisinio aiškumo ir nacionalinėje, ir Europos teisėje. Ačiū. Eh, Pone pirmininkai, dėkui, norėčiau padėkoti pranešėjui už atliktą darbą. Ir išvelgiant iš tą pasiūlymą, man atrodo, kad komisija e, pateikia tai, kas reikalinga, kad jį tai bus įgyventina. Tai koncesijos tai yra labai sudėningas dalykas. Čia reikia tik daug tikrumo. Komisija siekia užtikrinti skaidrumą, užtikrinti, kad bus teikios galimybės visiems. Mes norime, kad šitos sutartys būtų atvir, aktyviai skiriamas. Bet žinoma, pasiūlymai reikia kai kurių ir pakeitimų. Įvairūs elementai iškilo diskusijose, bet manau, kad paprasčiausiai atmesti pasiūlymą nėra gera mintis. Viskas yra e, susijęs su uostų sektoriumi. Čia tikrai reikia labai aiškių taisyklių. E, uostų sektoriuje reikėtų konkretesnio požiūrio, nes e, kai yra mm, nuomas dalykai ir panašiai, tai tikrai yra daug netikrumo šitam sektoriu. Taigi, kai reikės jiems kai kurių atskirų e, pasiūlymų, bet apie tai kalbėsime vėliau. Da. Chairman, and thank you very much to the Rapporteur for the... Dėkuoju, panė pirmininkė, dėkuoju pranešėjai už projektą. Daug klausimų iškėlė išlojau diskusijoje, dabar norėčiau tik tai pateikti keletą pastabų dėl to, ką mes ką tik išgirdome ir komisija yra pasirengusi aptarti detalės. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad pasiūlymo tikslas yra spręsti labai sudėtingą klausimą, kai tai yra ilgalaikiai sutartis ir jos monopolizuos rinką, jeigu bus netinkamai sutiktos. Taigi komisijos idėja buvo e, išspręsti skaidrumą ir aiškumo trūkumą. Ir e, įnešti aiškumą į viešųjų pirkimų rinką. Kai dėl paslaugų koncesijų, tai joms vieninga rinka neegzistuoja. Taigi tikslas yra aiškinti, įvesti tai, kas neegzistuoja dabar. Antras dalykas direktyvos projektas siekia e, suteikti daugiau tikrumo viešosioms įstaigoms, skiriant koncesijas, tai kad, užtikrinant, kad koncesija skiriama teisėtai ir kad nebus e, prieštaravimų ir skundų nei iš ūkio subjektų, nei, nei iš kitų pusės. Norėčiau pasakyti, kad čia nekalbam apie bet kokius e, paslaugų privatizavimą. Šitą temą buvo plačiai išanalizuota komitete ir vienas pasiūlymų pranešėjo projekte buvo, kad pateikti aišku, pateikti paaiškinimą, bet komisija niekada nesiekia išplėsti arba privatizuotis e, paslaugas. Tiesiog leisti valdžios institucijams turėti laisvą pasisi, pasirinkimą, jeigu nori kreip, eiti į rinką ieškoti paslaugų tikėjai, jie tai darytų legaliai. Taip pat norėčiau greitai paminėti du labai svarbius pasiūlymus, tai dėl bendrojo e, intereso. Teisingumo teismas yra pasakęs, kad tokio pabudžio paslaugos e, joms yra taikomos ir koncesijų, ir bendrojo viešųjų pirkimų taisyklės. Tokioms e, paslaugoms nėra išimčių jos vykdomas pagal ilgalaikę teismo praktiką. Toliau klausimas dėl teisingumo teismo, kad iš, jis yra išsamiai pasisakęs dėl šitos savokos ir dėl e, koncesijų sudačių sudarimo e, taisyklių, tik tai pavyzdys, per pastarosius dešimt metų buvo 26 bylo, bylas dėl savokos, kas tai yra koncesija. Ir jie teismas ai, nėra aiškiai dėl to pasisakęs ir kaip komisija supranta, būtent tai yra valstybių narių ir Europos parlamento tikslas e, pateikti daugiau aiškumo, ko teismas nesugebėjo padaryti, o teismo vaidmo nėra kurti teisės aktus. Ir dar vienas dalykas, šitas pasiūlymas yra labai neutralus tai yra kas geresnis paslaugų tiekėjas, ar viešas, ar, ar privatus. Taigi nėra jokios preferencijos, ko, kokiu būdu yra teikiama ekonominė veikla. Tiesiog tai yra suteikiama galimybė turėti prieigą, bet kam, kas tik tai nori remiantis viešo valdžios institucijos sprendimu teikti paslaugas. Tai yra vien tik tai kalbama apie tokių sutrečių skirimo teisinę sąrangą. Ir toliau šitą diskusiją yra ilgalaikė ir labai jautri. Inko komitetas įsipareigojo atlikti tris papildomas tyrimus, studijas ir dėl poveikio analizės ir visi šitie tyrimai, juos vykdo išorės ekspertai, kurie patvirtino, kad turi būti vienodas galimybės rinkoje, stikint koncesijas, kad dabar labai reikia ai, spręsti šitą klausimą ir pagerinti situaciją tiek pačios institucijams, tiek ūkio subjektams. Kaip sakiau, komisija yra pasirengusi paimti pastabas dėl teksto, jeigu yra galimybė ką nors patvirt, patobulinti, tai komisija tam labai pritars. Ačiū, ponia Vils, norite reaguoti? Taip, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti visiems šešėlinės pranešėjams, visiems kalbėtojams, kurie išreiškė savo mintis. Visų pirma, už jūsų reakciją, už jūsų pasisakymus, papildymus. Aš manau, kad ponas Kūnas aiškiai pasakė, kokį svarbu vaidmenį atlieka šitas visuotinės svarbos paslaugų teikimas, ypač mūsų piliečiams. Mums reikia tų paslaugų. Ir aš taip pat manau, kad e, e, viešosios paslaugos, visuotinės svarbos paslaugos e, turėtų būti vis dėlto teikiamos nesiekiant pelno ir nepaisant rinkos dėsnių. Ir savivaldose arba kaimuose turėtų būti suteikta galimybė susijungti atitinkamiems e, subjektams, e, e, bendrai organizuotis visuotinės svarbos paslaugų teikimą. Tačiau aš nemanau, kad vis dėlto šitosios viešosios paslaugos turėtų būti teikiamos atsižvelgiant į rinkos poreikius, į rinkos dėsnius. Ir, ir, ir galbūt komisija nori tą viešųjų įstaigų, institucijų ir privačios partnerystės uh, bendradarbiavimą. Tačiau e, mes patyrėme, kad e, jei privačios įmonės e, įsitraukia į tokią veiklą, tai jos nori pelno. Todėl paslaugos tampa brangesnės ir jeigu statomos mokyklos ir jos statomos vystant viešai privačią partnerystę, tada e, nebeįmanoma lankščiai reaguoti, nes sutartys yra sudaromas 40 metų ir 400 metų ir ilgiau. Čia jau komisija minėjo, kad tos sutartys yra labai ilgalaikės. Ir iš esmės tokiu, tokiu atveju neįmanomas savivaldybė, pavyzdžiui, per reorganizuoti tos mokyklos arba a, sukurti atitinkamą kitą struktūrą. Jis nebėra lanksti. A, Taigi dabar kalbant apie tas viešuosius pirkimus, e, čia matau yra dėl to tam tikrų sąsajų su statybos sektoriumi. Aš e, nepritariu tam, kad e, uostuose, kad būtų papildomai kažkas reglamentuojama, nes uostai ir taip yra priskiriami ekonomikai. Čia uostų paketas 3 jau iš esmės turėtų būti taikomas uostams ir e, už e, sklypus, pavyzdžiui, e, netaikomas to, tokios sąlygos, kad būtų sudaromas paslaugų koncesijos, nuomojami tie sklypai. Taigi čia iš esmės yra truputį kitokia situacija su tais uostais. O kas man atrodo baisiausia komisijos pasiūlyme, tai yra tas dalykas, kad skiriant tokia, tokias e, paslaugų koncesijas, yra taikomas tam, taikomi tam tikri kriterijai ir sąlygos. Ir jeigu, jeigu norime, kad e, įmonė, ta, susi, kurioje sudarytos yra kolektyvinės sutartys, teiktų, talygę, e, teiktų paslaugas, ji turi konkuruoti su privačiomis įmonėmis tai tokiu atveju atkreipiamas dėmesys viešuose pirkimuose tik į kainą. O, sakykime, tos kolektyvinės sutartys tada nebetlieka jokio reikšmingesnio vaidmens, nors čia yra darbuotojų likimai su juo su tuo susiję. Taigi aš tariausi ir su kolegomis iš kitų komitetų, aš manau, kad mes turėtume ir toliau diskutuoti su kolegomis ir šešėlinės pranešėjais. Uh, ir taip pat frakcijų atstovais, kad galėtume tartis ir galbūt rasime sprendimą, kuris tenkintų mus visus. Dėkuoju, ponė Vils. E, terminas teikti pakeitimus yra rugsėjo 27 diena, balsavimas transporto komitete spalio 6, o balsavimas IMKO komitete gruodžio 18 diena. Taigi, pakeitimai iki rugsėjo 27 balsavimas transporto komitete šešiol, spalio 6. Balsavimas Simko komitete gruodžio 18 dieną. Dabar posėdį baigiame, pradėsime koordinatorių posėdį. Prašau koordinatorius, kaip galima greičiau susiburti. Ačiū.